šiandienos e, diskusijų struktūrą. Visų pirma, paprašysime paskirtojo komisijos nario pasakyti įžengo žodį per 10 minučių, po to posėdžio pabaigoje dar jam skirsime 5 minutės baigiamajam žodžiui. O po šios įžangos aš pats